Kągi, ponios ir ponai, periname prie devintojo darbo tvarkės klausimo. Lyčių lygybė, lygybės aspektas priekybos susitarimuose, tai yra bendras klausimas pagal 55 taisyklę su FAM komitetu. Ir man labai malonu čia pasveikinti ponę Barbarą Materą, FAM komiteto vicepirmininkę, kuri prisijungia prie mūsų, sėdi šalia manęs. Uh, 339 pakeitimai buvo pasiūlyti šiam pranešimui. Ir dabar ir puikia proga apie tai pasikalbėti, pakalbėti apie tuos pakeitimus, bet turime tik tai pusvalandį tam. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu mūsų pranešėjai poniai Forenzai. Ačiū, pirmininkė. Savo ir Malin Björk bei kitų kolegų vardu, viso FAM komiteto vardu. Na, ne visi kolegos galėjo atvykti, aš, bet aš norėčiau visiems jiems padėkoti, visiems parlamentarams padėkoti, šešėliniams pranešėjams už bendrai rengiamą FAM ir INTA pranešimą. Norėčiau padėkoti Barbarai Materai, Marijai, kitiems už pagalbą Tačetskijai, kitiems FAM komiteto kolegoms, poniai Saifė, Rodrigos Pinelį, Karim, kolegoms iš šimtą komiteto. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė, kai buvo pristat, pristatomas pirmas pranešimo projektas, kai buvo pristatomi pakeitimai, kiek, jeigu teisingai prisimenu, 339 yra pasiūlyti pakeitimai ir kiekviena politinė frakcija šiame parlamente ir komitetas, komiteto nuomonė atstovaujama ir pakeitimuose. Ir tai rodo, kad iš tiesų yra didžiulis susidomėjimas šiuo klausimu, kai kalbama apie lyčių lygybės aspektus priekybos politikoje. Tai yra tie klausimai, kurie susiję su tarptautinė priekyba. Ir mūsų parlamentas dažnai apie tai kalbėjo. Tuose pakeitimuose, kurie buvo pateikti, galiu pasakyti, kad dauguma jų, daugum, dauguma jų yra pagerinama. Pagerinamas pirmas pranešimo projektas, kurį mes kartu su ponė Bjork pateikėme. Ir daug tų prašymų ir pakeitimų rodo, kad tikrai labai yra domimasi lyčių lygybės aspektais ir kartais yra čia įvairių politinių aspektų su tuo susijusių. Ir tai rodo, kad visose politinėse frakcijose tai yra aktualu ir politiškai yra suvokiama ši problematika. Ir kadangi taip ir yra, tai mes tikrai tikimės puikiai padirbėti ir parengti kompromisus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dalis tų pakeitimų, kuriuos gavau, kuriuos mes gavome, yra skirti tam, kad būtų sustiprinama lyčių lygybės perspektyva ir aspektas tarptautinės priekybos politikoje. Na ir turi būti aišku, kad mes negalime takstytis su mažesniais aspektais nei teisiškai saistančių tekstų lyčių lygybės klausimų kai kalbama apie pastarąjį darbą ir padorų darbą, prieigą prie visuomenės sveikatos paslaugų visiems, įskaitant ir lytinę sveikatą. Ir tokie ištekliai kaip vanduo, aplinka apskritai, visa tai, kas gali neigiamai paveikti aplinką arba žmogaus teisės, arba netgi moterų teisės, arba vaikų teisės, visa tai patenka į žmogaus teisų spektrą ir negali tai būti laikoma kliūtimi. Mes tokiu būdu ir turime formuoti savo priekybos politiką ir pasirūpinti ir žmonių, ir planetos gerovę. Tai yra tas darbas, kuris dažnai kitose pranešimuose nepakankamai akcentuojamas. Liepos 5 dieną, pavyzdžiui, plenarnėme posėdėje buvo kalbama apie žmogaus teisės ir priekybos susitarimus ir, man atrodo, galima ir reikia imtis tolesnių pastangų atsižvelgti į moterų teisės, nes tai yra žmogaus teisė. Ir taip pat užtikrinti lyčių lygybės perspektyvą priekybos susitarimuose. Tam, kad tie tekstai būtų labiau saistantis priekybos politikoje, kurią įgyvendina ES kai kalba eina apie žmogaus teisų pagarbą ir moterų teisų įgyvendinimą. Mes kartu su kolegė Bjerk nekartą akcentavome, kaip tarptautinė, tarptinės prekybos politika ES vykdoma tokiu būdu, kai visiškai neatsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, atsižvelgiant į tą studiją, kuri čia buvo pateikta. Inta komitete mes esame apie tai anksčiau kalbėję Ir turint tai omenyje, remiantis mūsų įsitikinimu, kad tai buvo tikrai labai aktuali studija ir taip pat pilietinės visuomenės ekspertai apie tai kalbėjosi, tie, kurie dirba šioje srityje, tai tik dar kartą sustiprino mūsų įsitikinimą, kad laimiai gan dažnai kolegos šešėliniai pranešėjai kartais tai suvokia, o nedidelių, bet reikšmingų žingsnių yra imamasi tam, kad ES priekybos politika būtų jautri lyčių lygybės aspekto prasme. Tikimės, kad bus imtas ir tolesnių žingsnių. Trys svarbų žingsniai buvo žengti. Priekybos susitarimas tarp ES ir Čilės. Jame pirmąjį kartą yra atskiras skyrius skirtas lyčių lygybei ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris čia dalyvauja. Pranešėjai, ponė Rodrygės Piniero, kuri čia dalyvauja, nes tai yra labai naudingas indėlis ir tikimės, kad tai sukurs ir daugiau tokių galimybių. Ir tie klausimai, kurie įtraukti į šį skyrių, reiškia, kad yra pripažįstama, uh, šio klausimo reikšmė ir lyčių lygybės klausimai nėra koks tai, nu, kokia tai tema, bet tai požiūris, tai yra galimybė judėti į priekį, kalbant apie visus aspektus, kurie yra susijęs su priekybos politika ir politika apskritai. Tai ne, ne vien tik tai yra metodas, bet ir tikslas. Ir šiame pranešime, kurį rengėme kartu su Malin Bjork, mes laikome šio požiūrio ir penktadienį bus pirmas šešėlinių pranešėjų susitikimas, taigi aš dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime puikiai padirbėti. Dėkoju. Pone Matera. Dėkoju kolegoms. Aš taip pat norėčiau padėkoti už darbą ir už norą susitikti su mumis ir taip pat buvo susirašinėjama ir elektroniniu paštu ir aš tikiuosi, kad ir toliau mes tobulinsime tokiu būdu tekstą. Ir kadangi aš esu savo plinės frakcijos, EPP frakcijos šešėlinė pranešėja, tai mes visi, aišku, bendrausime, bet dabar aš suteiksiu žodį poniai Saifi, kuri dėja negalėjo atvykti, tai gal tuomet kolega galės pasisakyti jos vardu ir pristatyti jos poziciją. Ponas Santiago Fisas pasisakys jos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbu tokie Saifė vardu, kaip jūs ir sakėte. Norėčiau padėkoti pranešėjoms už pasikeitimą nuomonėmis, kuris šiandien vyksta. EPP frakcija pateikė nemažai pakeitimų dėl šiam pranešimo projektui. Norime priminti savo poziciją dėl svarbių teksto elementų kuriuos reiktų atstatyti. Mes pritarėme komisijos, Europos komisijos nuomonė, kuri išsakyta ataskaitoje, kur kalbama apie priekybos strategijos įgyvendinimą ES. Reikalinga atsižvelgti į lygybės klausimus tarp vyrų ir moterų. Tokiu būdu būtų galima užtikrinti, kad priekyba būtų naudinga visiems ir būtų maksimaliai pasinaudojama jos privalumais. Taip pat turime pridurti nuorodą kaip sakė ir kiti parlamentarai, nuoroda į moterų dalyvavimą. E, ir čia buvo šalio mėnesį paskaptas atitinkamas dokumentas. Taip pat mes manome, kad lygybės klausimą, lyčių lygybės klausime, klausimas turi, būti, turi atsiž, atsispindėti poveikio vertinimo dokumente reikalingas tvarus vystimasis laisvos priekybos rytyje ir čia reikalinga užtikrinti lyčių lygybę mūsų priekybiniai susitarimai, kurie yra pasirašomi ir ratifikuojami, čia reikia pirmiausia atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą. Ir EPP frakcijos kolegos pasiūlė pakeitimų. Mes norime priminti, kad EPP nepasisako už saistančias nuostatas dėl lyčių lygybės, nuostatas, kurios būtų numatytos tokiuose sutartyse. Lyčių lygybės klausimas turėtų būti įtraukiamas įvairius priekybinio sutarties elementus. EPP frakcija taip pat nepritarė tam, kad būtų bendru, bendrai įtraukiamas specifinis lyčių lygybės skiriamas skyrius priekybiniuose susitarimuose. Mes norėtumėme pirmiausia išanalizuoti susitarimo su Čile modernizavimo atvejį ir komisija paskelbė, kad galima numatyti specifinį skyrių šiame susitarime. Taigi mes pirmiausia turime atlikti tokį bandomąjį projektą ir išsiaiškinti, kokios, kokias iš to galima padaryti išvadas. Taip pat norėtumėme pabrėžti, kad EPP frakcija savo siūlytų pakeitimų būdu akcentuoja, kad mes reikalaujame, kad viešos paslaugos nebūtų įtraukiamos į priekybinius sustarimus. Mes raginame ES ir toliau vesti diskusijas apie lyčių lygybę tarptautinėje arenoje ir tarptautinėse organizacijose, tokiuose kaip PPO arba Jungtinės tautos. Dėkoju. the... Aš savo ruoštų suteiksiu žodį kolegijai ne kaip bendra pirmininkiai, bet kaip bendra pranešėjai. Ačiū. Pirmininkė, aš jau prieš tai minėjau, kad nu, esu labai dėkinga už tą puikų bendradarbiavimą. Aš e, esu iš frakcijos kuri nuolat pabrėžia, kad pranešimas yra perdėm ideologiškas, gal per griežtai e, kai kurie sakiniai suformuluoti ir gal be reikalo beriama druskos kažkur, kur nereikia, ypač e, kai kalbama apie silpnesnės ekonomikos e, šalis. Mes pirmiausia turime galvoti apie naujas galimybės moterims ir visų pirma e, verslioms moterims. Todėl labai svarbu tai daryti tinkamai. Aš e, tikiuosi, kad e, įtraukus mūsų pateiktus pakeitimus bus galima parengti puikų pranešimą ir siūsti teigiamą žinę visoms moterims. Norime paskatinti įtraukų darbo procesą. Visame pasaulyje yra labai daug moterų veslininkių, kurios turėtų pajusti e, šios strategijos naudą. Juo labiau, kad daug moterų dirba mažose ir vidutinėse įmonėse. Čia pateik, pateikti duomenys, yra paimti iš įvairių statistinių šaltinių ir kartais gal atrodo, kad tie skaičiai vieni kitiems prieštarauja, tačiau aš manau, kad e, mums turėtų pavykti pasistumėti į priekį. Aš tikiuosi sklandaus bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir bendra pranešėjais, o dabar žodis poniai Neuchel. O tada ponia Rodrygės Spiniero. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti kad suteikėte žodį. E, kalbėsiu Marijos Noichel, šešėlinės pranešėjos vardu. Ji taip pat e, su nekantrumu laukia būsimo bendradarbiavimo ir tikisi, kad e, pavyks puikiai bendradarbiauti. Noriu padėkoti abiem bendrapranešėjams iš FM komiteto, poniai Bjork ir poniai Forenza. Su jie teko bendradarbiauti ir seniau. Mūsų pranešime akcentuoja mos privalomojo pobūdžio nuostatos, kurias turėtų taikyti darbdaviai, ypač įdarbindami e, moteris, moterišką darbo e, jėgą e, gamybos sektoriuose, pavyzdžiui, tekstilės gamybos srityje. Taip pat pranešime kalbama apie tai, kad į įvairius prekybos susitarimų skyrius reikėtų įtraukti, įtraukti lyčių lygybės perspektyvą, net kalbant apie e, investicijų apsaugą ar intelektinės nuosavybės e, aspektus. Mūsų frakcija mano, jog lyčių lygybės principas turi būti integruotas į apskritai visus sektorius. Nereikėtų išskirti kažkokių sektorių, kur šis aspektas būtų svarbesnis nei kiti. Todėl kreipiuosi į bendrą pranešėjas, prašydama apsvarstyti, ar nereikėtų įtraukti mūsų pateiktų pakeitimų. Kalbant apie likščiolinę situaciją, visi matome, jog nors lėtai, tačiau užtikrintai lyčių lygybės perspektyva yra integruojama į susitarimus ir ypač į naujus prekybos susitarimus. Tačiau Labai gaila, kad e, kai kuriuose naujos kartos, taip vadinamiesiems prekybos susitarimuose, vis dėlto mm, tos perspektyvos nėra. Pranešime pabrėžiama, kad nuo Pekino deklaracijos jau praėjo 20 metis. Ir moterys e, patenka į tą 70 procentų skurstančios visuomenės visame pasaulyje dalį. Situacija turi keistis, todėl šiame pranešime pirmą kartą kalbama apie tai, kad e, ateityje dėrybos, ypač su Čile, turi apimti ir lyčių lygybės aspektą. E, komisijos narė Malmstram čia parlamente taip pat kalbėjo apie tai, kad toks skyrius prekybos sustarime bus. Noriu padėkoti poniai Forensai ir poniai Bjork. E, labai džiugu, kad ir EPP frakcija pritarė mūsų pasiūlymui, nors šiaip jau iš esmės jie būtų prieš e, šią poziciją. Vyrai yra tik pusė visuomenės, o kitą pusę visuomenės e, sudaro moterys. Ir negalime e, vyrišką į požiūrį primesti tai kitai visuomenės pusiai, tai yra moteriškai pusiai. Buenas e, Airėse gruodžio mėnesį vyks ministrų susitikimas, e, kurio metu bus rekomenduojama e, lyčių lygybės principą į visus susitarimus įtraukti horizontaliuoju lygmeniu ir į visas daugiašalės e, sutartis. Konkrečiai keletą žodžių norėčiau tarti apie pakeitimus. Mes svarstame, kaip e, prekybos politika galėtų atverti naujas galimybės verslioms e, moterims. Apie 88 pakeitimai buvo pateikti mūsų frakcijos e, siekiant būtent šio tikslo. Ir aš E, tikiuosi, kad šešėliniams pranešėjams ir bendra pranešėjams pavyks susitarti ne tik šio klausimu, tačiau ir kitus svarbių klausimų, tai yra įgyvendinimo klausimų. Negalime neatsižvelgti į besikeičiančias aplinkybės ir iššūkius turime lankščiai e, vertinti besikeičiančią rinkos ekonomiką ir ieškoti naujų e, požiūrių. 61-ame pakeitime apie tai kalbame. E, taip pat yra ir kitų pakeitimų, kuriais reikalaujame, kad kaip pavyzdžiui 75 pakeitime, kur reikalaujame um, lyčių lygybės principą į sutartis e, integruoti, remiantis e, ekspertų moterų teisės rytyje išvadomis. Mes e, turime ne tik kalbėti apie konkrečias priemonės, bet ir matyti galbūt per poveikio vertinimą, kaip ta viena ar kita priemonė veiks realybėje. Kalbant apie MVI, elektroninę prekybą, tekstilės gamybos e, įmonės, e, įmonės e, kaimo vietovėse, intelektinės nuosavybės sritis. Taip, visose šiose E, srityse dalyvauja moterys ir svarbu būtent joms kurti naujas galimybes. Dabar pirmą kartą INTA ir FEM rengiamas e, pranešimas apims e, visus šiuos aspektus ir lyčių lygybės perspektyvos įtraukimą į tarptautinius sustarimus. Ačiū. 18.30 turime išeiti iš šios e, salės, e, todėl kalbėkime trumpai, suteiksiu žodį kolegai iš žaliųjų frakcijos. Noriu padėkoti pranešėjams ir šešėlėms pranešėjams. Manau, kad tekstas puikus, jame atsispindi ta didžioji problema, kad pastaro, pastaraisiais metais ES prekybos politika buvo tiesiog akla moterų poreikiams. E, jūs jau kalbėjote apie kai kuriuos pakeitimus ir lyčių lygybės perspektyvos pasigendama e, poveikio vertinime. E, mes patikėme kai kuriuos e, pakeitimus susijusius su šio klausimu. Taip pat mes manome, jog turėtų, reikėtų atlikti uh, rimtą poveikio vertinimą. E, taip pat e, labai svarbu šį e, lyčių lygybės aspektą įtraukti pasirašant esamius ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus, ypač susitarime su Čile tai yra būtina. Aš taip pat pateikiu keletą pakeitimų susijusių su šio klausimu. Taip pat mes e, kviečiame rinkti duomenys susijusius su lyčių lygybės principo integravimu, kad po to galėtume um, remianti skaičiais ir patirtimi e, tą perspektyvą įtraukti į būsimus laisvosios prekybos sustarimus. Turiu kalbėti trumpai, tai pristačiau tik pagrindinės mintis ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti puikų pranešimą. Garbus kolega žino, kaip efektyviai spręsti e, klausimus ir aš tikiuosi, kad komisijos atstovai taip pat žinos. Vieną mintę jums. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti padalinio vadovės vardu. Ji dabar aptarinėja tvaraus vystimosi skyrių ir išvykusi. Ir komisija norėtų padėkoti INTA ir FAM komitetams už šią svarbę iniciatyvą, kad lyčių lygybės aspektai būtų gyvenami priekybos susitarimuose. Mes sveikiname pakeitimus, kuriuose pripažįstami komisijos darbo tam tikri elementai lyčių lygybės srityje, pavyzdžiui, gyvenimo ataskaita dėl priekyba visiems strategijos įgyvendinimo, taip pat pagalba priekybai šios strategijos įgyvendinimas ir dabar dar viena studija, kurią atliko komisija. Lyčių lygybė ir moterų teisės progresyviai yra įtraukiamos į priekybos vertinimus, tačiau lyčių prasme diferencijuoti duomenys yra vis dar iššūkis ir mes norėtumėme pažymėti, kad į priekybos ir tvarus vystimosi skyrius mes jau įtraukėme TDO konvencijas dėl vienodo atlygio ir nediskriminavimo, tačiau mes žinome, kad konvencijos dėl namų ūkio darbuotojų ir čia ne visos valstybės narės yra tą konvenciją ratifikavimos. Dar pabaigai norėčiau pasakyti, kaip ir buvo pasakyta, reikalinga surinkti daugiau duomenų ir atlikti daugiau tyrimo, tyrimų. Mes planuojame naują studiją, kad būtų surinkti duomenys apie moteris verslininkės ir moterų užimtumą eksportuojančiose, importuojančiose firmose. Ta pasiūlė Europos parlamentas. Mes taip pat dirbame šioje srityje kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir laukiame tolesnio darbo, kad būtų lyčių prasme parengtos atitinkamos nuostatos Čilė ES susitarime. Taip pat yra siūlomi čia ir pakeitimai susijęs su specifiniais elementais, kurie turėtų būti įtraukiami. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad, kad mes naudojamės visomis galimybėmis, kad skleistumėme informaciją tarptautiniu mastu, kad paremtumėme deklaraciją dėl, ir, dėl prikybos ir moterų ekonominio įgalinimo per 11 PPO ministrų susitikimą, kuris vyks gruodžio mėnesį Buenose Airėse. Dėkoju. Ačiū. Dabar labai trumpai apibendinančios pranešėjos pastabos. Prašau, ponia Forenza. Ačiū. Labai norėčiau padėkoti komisijai už jų indėlį. Ir taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Uh, kurie irgi pasisakė ir moterų komiteto ir INTA komiteto vardu. Na ir aš labai trumpai norėčiau tiesiog pasakyti, tas tekstas iš tiesų turi būti logiškas ir pagrindiniai pranešimo principai yra tokie, kad priekyba turi prisidėti ne prie neligybės skatinimo tarp vyrų ir moterų, bet kad ta neligybė būtų įveikta. Toks yra bendras principas, kurio turime laikytis, rengdami vėlės nuomonės. Ačiū, dėkoju, dėkoju bendra pirmininkiai ir, man atrodo, susitiksime dar kartą sausio 24 dieną, kuomet balsuosime dėl pranešimo. Ačiū, gero vakaro.